apie Pagal 106 straipsnių prieštaravimas dėl glifozato naudojimo um, atnaujinimo ir žodis pranešėjai Levija. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos. Šios dienos diskusija nebuvo numatyta pradinėje e, plenarinio posėdžio darbo tvarkėje. Ir uh, Aš manau, kad vis dėlto prasminga pakalbėti apie tokį svarbų klausimą, nes jis turi poveikio žmonių gyvūnų sveikatą, taip pat ir aplinkai. Taigi džiaugiuosi, kad dabar ši diskusija vyksta. Per pastaruosius mėnesius vyko labai intensyvios diskusijos apie komisijos sprendimą atnaujinti e, e leidimą naudoti glifozatą. Dabar egzistuoja fitosanitarinių produktų pateikimo į rinką reglamentas ir e, jis baigia galioti 2016 metų birželio mėnesį. Kaip jūs visi žinote, glifozatas yra aktyvioji medžiaga, kuri naudojama selektyviai ir ši medžiaga e, visame pasaulyje gaminama dideliais kiekiais per pastarosius 40 metų visame pasaulyje 76 e, procentais atveju glifosatas yra naudojamas žemės ūkio sektorija. Šiandien Europos parlamento vardu pristatau poziciją dėl e, komisijos sprendimo. Ir mes dabar prašome Europos komisiją atsijimti uh, E, vykdymo reglamento pasiūlymą neatnaujinti e, leidimų naudoti glifozatą ir mes tikrai norėtumėm aiškaus e, darbo kalendoriaus. Ir taip pat norėtumėm, kad glifozatas nebūtų įtrauktas į komercinius produktus. Artimiausių metų komisija turėtų atlikti nepriklausomą glifozato klasifikacijos peržiūrą. Reikia remtis turimais mokslininkų duomenimis. E, dėl šios medžiagos galimo kancerogeninio poveikio. poveikio. E, kai kurių mokslininkų duomenėmis ši medžiaga ardo ir endokrininę sistemą. Reikia tikrai suprasti e, naujus mokslininkų duomenis. 2015 m. kovo mėnesį tarptautinė vėžio organi tyrimų organizacija ARC e, glifosatą įvardino kaip medžiagą, e, gali, kuri yra galimai kancerogeninė. Ir e, ši medžiaga sukelia auglius laboratoriniams gyvūnams. Visiškai neseniai EFSA paskelbė kitokią nuomonę negu kad kovos su vėžiu organizacija ir padarė išvadą, kad ne, nėra tikėtina, kad ši medžiaga gali sukelti žmonėms vėžį ir kad e, mokslininkų duomenų nepakanka tam, kad būtų galima teikti, jog e, ši medžiaga gali turėti kancerogeninį e, poveikį. Envi komitetas, e, turėdamas omeny e, tokią padėtį, e, nusprendė, kad reikia laikytis atsargumo principo, norint užtikrinti, kad reikia užtikrinti, kad veikliosios medžiagos nesukeltų pavojaus aplinkai bei žmonių ir gyvūnų sveikatai. Ir dėl to Envi komitetas vis dėlto mano, kad uh, Valstybės narės gali vadovautis atsargumo principu, kai nėra patikimų mokslinių duomenų. Taigi, valstybės narės gali laikytis atsargumo požiūrio, siekdamas apsaugoti aplinką žmonių bei gyvūnų sveikatą. Taigi, Envi komitetas nemano, kad komisijos pasiūlymas užtikrina žmonių sveikatą, nesilaikoma atsargumo principo. Taigi, prašome Europos komisijos atsimti savo pasiūlymą, prašome komisijos netnaujinti e, leidimo ir prašome, kad komisija paragintų EFSA pateikti visus turimus mokslininkus duomenis. Ir e, štai tokia yra e, Envi komiteto, kuriam vadovauju nuomonė ir tikiuosi, kad jūs ją pakomentuosite. Ačiū dabar Europos komisijos vardu komisarė Jūrova, prašom. Pone pirmininkė, gerbiamai Europos parlamento nariai, aš norėčiau priminti, kad Europos parlamento priežiūros teisė leidžia jam kelti klausimą, ar rengiamas teisės aktas viršė pagrindinėme akte nurodytus galiojimus. Ir todėl aš čia norėčiau pasakyti, kad įgyvendinimo reglamento dėl gli, tolesnio glifosato naudojimo projektas yra įvertintas pagal reglamente 1107 e, e, brūkšnys 9 2009 e, ir reglamento 482 brūkšnys 2011 nuostatas. Nevirš, mes neviršėjome savo įgaliojimų. Mes pateikėme nulatiniam komitetui šį e, dokumentą, laikydamėsi e, pagrindų procedūros. Ir mes šiuo metu svarstome, kokiu geresn, geriausiu būdu galima būtų pratesti glifosato naudojimą ir spręsti sprendimą kuris būtų priimtinas kuo didesniam valstybių narių skaičiui. Ir Mes manome, kad įgyvendinimo, reglam, įgyvendinimo dokumento tekstą reikės patobulinti ir tai nėra galutinė mūsų pozicija. Komentuodama jūsų parengtą dokumentą, aš norėčiau priminti jums kelis svarbius dalykus, kur, apie kuriuos jau buvo kalbėta aplinkosaugos komitete. Reglamento projekte yra įtvirtintas įsipareigojimas atnaujinti peržiūrą, jei ES agentūra išsiaiškins naujų faktų susijusių su šios medžiagos naudojimo patvirtinimu. Be to, komisija jau dabar gali pasakyti, kad glifosato turintis produktai negalės patekti į rinką, jei, net ir pagal šį reglamentą, jei jie turės savo sudėtėje dar vieną medžiagą ir komisija ketina paskelbti įmonių pateiktas paskaitų, paskaitų tyrimų rezultatus. Ir komisijos narys panas Andriukaitis taip pat sudarė darbo grupę glifosato klausimų tirti. Komisija taip pat ir su kitomis interesuotomis šalimis bandys aiškinti, ar ši medžiaga yra naudinga. Dabar EPP vardu Andželik Dėlėje. Monsieur le Président, Madame. Pone pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbimoji kolegos, pirmiausia, aš norėčiau priminti Jums, kad mes kalbame apie gyvendinimo aktą. Taigi šis dokumentas neturės teisės galios. Ir mūsų piliečiai yra labai susirūpinę dėl to, kas šiuo metu vyksta. Ir žemės ūkio sektorius, taip, sektoriaus atstovai taip pat, nes šis sektorius šiuo metu išgyvena labai rimtą krizę. Glifosatas yra būtinas tam, kad galima būtų kovoti su kenkėjais ir pikžolėmis. Jo negalima šiuo metu pakeisti kokią nors kitą uh, medžiagą, kuri visiškai neturėtų jokio poveikio sveikatai. Ir mes manome, kad tai, kad valstybės narės ir komisija turėtų susitarti dėl to, kad būtų panaikinta šiuo metu taikoma blokada. Mes manome, kad mes kaip teisės aktų leidėjai turime teisę išsakyti savo nuomonę ir ją reikia taip pat atsižvelgti. Be to e, komisija visuomet galės iš naujo įvertinti šį e, dokumento. EPP frakcijos vardu aš pateikiau pakeitimus ir pagal kuriuos numatyta yra leidimus apri, e, apriboti leidimų galiojimo laiką. Taip pat uh, uždrausti teleglaminą ir, ir kitus koformuliantus. Uh, Ir aš man, taip pat e, pakeitimuose pasisakau už tai, kad būtų sustiprinti moksliniai tyrimai tam, kad galima būtų surasti pakaitalus šiai medžiagai. Ir aš dėkoju kolegoms, kurie sutiks pritarti mano pakeitimams. Dėkoju. Um, Dėkoju. Jums pateiktas klausimas pagal Milnosios kortelės procedūrą iš kolegos uh, Mio. Gal galite atsakyti? Ar, ar atsakysite į uh, klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Ähm, Dėkoju, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie kelis dalykus äh, dėl glifosato. Äh, Ir e, jūs neminėjote, kad mes iš tikrųjų čia e, taip pat importuojame iš trečiųjų šalių pašarus. Ir manau, kad šitą dalyką reikia aptarti kartu su glifosato klausimu. Ir e, reikia kelti klausimą, ar ta, tie pašarai yra gaminami pagal atitinkamus principus kaip ir Europos Sąjungoje. Ir E, tie principai e, galioja ir pašarams, ir maisto produktams. Ačiū. Gerbiamą kolegą, aš tikiuosi, kad aš supratau jūsų klausimą. Aš manau, kad iš tikrųjų mums reikėtų įsamiau aptarti šios klausimus prieš apsisprendžiant dėl savo galutinės pozicijos. E, Socialdemokratų vardu dabar kolega Pots. Dėkuoju, pirmininkė. E, šis parlamentas turbūt e, turėtų pateikti prieštaravimus e, prieš komisijos įgyventinamąjį aktą, nes taip pat reikia peržiūrėti visą komentologijos procesą. Ir Europos reiktų taip, e, manom, manome, kad ES išleido iš akių e, šitą svarbų aspektą. E, JAV dabar testuoja glifosato buvimą maisto produktuose ir jis ir tuo siekiama apsaugoti piliečių sveikatą. Tuo jie paremė savo pasiūlymą dėl tyrimo, E, įdomu, kas tuos slaptus tyrimus finansuoja e, farma, atitinkama pramonė. E, žinome, kad glifosatas susijęs su daugybė hormoninių sutrikimų ir lygų. Glifosatas taip pat naudojamas kaip antibiotikas. Tad dabar um, norėtume EKR vardu suteikti žodį poniai, poniai Garling. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mano frakcija norėtų lab, visiškai atmesti šitą rezoliuciją. Mes nebalsuosime už ją. Galėčiau kalbėti daug apie glifosato naudojimą ir kiek jisai svarbus žemės ūkija. Nėra tam laiko norėčiau e, susikoncentruoti ties rezoliucijos trūkumais, mano galva. Rezoliucija teigia, e, kad glifosito likučiai yra randami dirboje ir vandenyje, taip. Tačiau E, kaip Vokietijos federalinis rizikos institutas teigia, e, jų yra mažiau nei vienas procentas, nei dienos e, priimtina norma. Taip pat sakoma, kad jų rasta ir maiste. Tačiau kalbame ne apie didelį pavojų, o apie mažą pavojų, nes tai yra daug mažesnis kiekis nei kad pavojinga žmogaus sveikatai. Taigi, kam reikia kalbėti apie tokią prieštarą rezoliucijai, faktiškai tai yra neaktualu. Pagal G punktą taip pat yra sakoma, kad dabartinis pasiūlymas ne apriboja naudojimo. Taip nėra. E, Įgyvenimo teisės akto projektas sako, kad reikia sukurti atitinkamas reglamentuojančias normas. Tai jau yra numatyta reglamento projekte. Taigi Prieš apskritai pradedant galvoti apie glifosato panaudojimą ir e, jo vertę, mes turime teisingai įsiaiškinti faktus. Ir kai mes, kal mes kalbame apie a, e, apsauginį principą. Jis yra e, numatytas e, Europos Sąjungos teisės aktuose, tuo atveju, kai nėra jokių mokslinių įrodymų. E, mes turime daugybę mokslinių įrodymų ir šaltinių, tad mes turime pasirinkti tarp EFSOS ir IRSI. Dabar pusantros minutės Alde frakcijos vardu Gerbrandi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir džiaugiuosi, kad aš laiku pasitikrinau, kada vyks diskusijos šiuo klausimu. Ir išsiaiškinu, kad kaip tik dabar. Man atrodo, kad visas šis procesas e, yra labai sudėtingas, kaip ir visi kiti leidim, leidimų išdavimo procesai, kuriuose dalyvauja komisija. Po to, kai buvo pateiktas prašymas pratesti leidimą naudoti šią medžiagą, komisija parašė laiškus e, šios sektoriaus gigantams, prašydama, e, kad jie įdėktų daugiau skaidrumo. Taip, pažangos yra padaryta ir mes turime Europos maisto saugos agentūrą, kuri vaidina labai svarbu vaidmenį Europoje ir mes pasitikime šią agentūrą. Ir ši agentūra išsakė savo nuomonę saliginai aiškiai. Taigi mano frakcija mano, kad mes turime įsamei išnagrinėti EFSOS nuomonę, bet ji beje nieko nesako apie tai, ko, apie kokį laiko tarpą turime kalbėti. Todėl mes pateikėme pakeitimą, kuriame raginame komisiją po penkerių metų peržiūrėti glifosato naudojimą ir atsižvelgti į visus mokslinių tyrimų įrodymus, kurie gali, da, gali steigti pagrindą mąstyti, manyti, kad ši medžiaga gali būti kenksminga. Tome, ir jei tokių įrodymų būtų, tuomet komisija atšauktų e, leidimą. Dėkoju, aš turiu atsisakyti ponos Sanį ir ponios Galing. Pone Gelinga, pona Sanė norėjo užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau, ponė, jei jūs esat pasiruošęs, galite užduoti savo klausimą. Ačiū. Aš norėčiau kreiptis į ponę Gerling. Ir užduoti į klausimą, kuris yra susijęs su tą tema, apie kurią šiandien e, kalbame. Jūs kalbėjote apie, apie tam tikrą atsparumą glifosatui. Europos žemės ūkija naudoja, suvartojame 650 procentų viso pagamintų glifosato, tai yra didžiulis kiekis. Understood... Dėkoju, jei gerai supratau jūsų klausimą, jūs iš esmės kalbėjote apie tai, kaip naudojamas yra glifosatas. Ir Aš nelabai supratau, jūs apie kokosą dar kalbėjote. Atsiprašau, kakavą. Taip, iš tikrųjų yra tam tikrų produktų, kuriuos, tam tikrų augalų, kuriuos auginant iš tikrųjų labai naudojama nemažai glifosato. Būtent todėl mes kalbame atsparumą ir turime direktyvą, kurioje labai aiškiai yra nurodyta, kaip turi būti naudojami tokie produktai kaip glifosatas ir ką reikia daryti tuo atveju, jei paaiškėja, kad augalai tampa, jei kenkėjai tampa atsparus glifosatui. Taip, atsparumas gali kelti problemų, bet aš nemanau, kad tai yra esminė problema. Mums reikia glifosato, bet kuriuo atveju. E, Ačiū. Dabar uh, e, e, Mary Kilenin, Guja frakcijos vardu, prašom, pusantros minutės keskuksen IARCn. Ačiū, ponė pirmininkė. Maisto saugos agentūra 2015 m. kovo mėnesį paskelbė sprendimą, kuriame buvo nurodyta, kad glifosatas yra kancerogeninė medžiaga. Ir be to žinome apie tai, kad yra žinių, kad ši medžiaga taip pat ardo endokrininę sistemą. Be to, ši medžiaga lieka aplinkoje ilgą laiką. Mums buvo pasakyta, kad ji išnyksta per keletą savaičių, bet tai nėra tiesa. Nežinome, kad ir į dirbožymį, ir, ir, ir kitur patenka ši medžiaga, ypač tose šalyse, kur, kurios yra Europos šiaurėje. Taigi daug kas priklauso nuo temperatūros, nuo dirbožėmio. Ir aš manau, kad prieš priimdami sprendimą mes turėtume įsigilinti šį klausimą. Ačiū dabar pusantros minutės panui Hoisling, kuris kalbėjęs žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad dabar vyksta ši diskusija apie glifozatą. Uh, Kalbama apie tai, kad reikėtų e, laikytis atsargumo principo, nes nėra dar išsklaidytos abejonės dėl šios medžiagos. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad <clears throat> naudojant šią medžiagą nyksta bio įvairovė. Per pastaruosius dešimt metų uh, E, šios medžiagos naudojimas padidės 70 procentų. Šios medžiagos galima aptikti visur ir javuose, ir net žmonių organizmuose. Ir ponė Gerling, man tas pats, kiek ten tų yra procentinių dydžių, šios medžiagos negali būti žmonių organizmuose. Mes e, turime pagalvoti, ar turime alternatyvų ir ar mes galime pritarti tam, kad po ilgų diskusijų komisija pateikia tokį pasiūlymą, kur nėra jokių apribojimų. Tai reiškia, kad e, šią medžiagą galima naudoti ir prieš nuėmant derlių ir grinai dėl ekonominių sumetimų, tam, kad, pavyzdžiui, ūkininkas sutaupytų kokius šimtą eurų. Ar svarbesni yra ekonominiai interesai ar ekologiniai ir sveikatos apsaugos interesai? Taigi negalima pratesti leidimo šios medžiagos naudojimui. Ir taip pat e, komisija turėtų siekti daugiau skaidrumo. Visa šita procedūra apskritai turėtų būti labai skaidri. Ačiū kolega Lyzėms, norėtų pateikti kortelę pagal, e, norėtų pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Jeigu klausimą priemate, tai prašom, ponas Lyzė. Uh, Ačiū. Panas Hoisling, e, jūs sakėte, kad komisija nepasiūlė jokių apribojimų, bet, pažiūrėjau, dabar EPP frakcija patikė pakeitimų, kur yra reikalaujama būtent tų apribojimų, apie kuriuos jūs kalbėjote. Ir jeigu e, pagal šią rezoliucija būtų uždraustas glifosatas, tai ko gero vietoje būtų pradėtos naudoti e, dar pavojingesnės medžiagos. Mielas kolega Lyza, man atrodo, kad APP e frakcija jau žengė didžiulį žingsnį į priekį, įvyko diskusija Žemės ūkio komitete, bet e, Reikia nepamiršti, kad glifozatas turi ne tik cheminių alternatyvų, yra ir mechaninių priemonių, kurios gali pakeisti glifozatą 90 procentų atveju. Pavyzdžiui, kai kovojama su vairiais parazitais, Ir kyla klausimas, ar iš tikrųjų galima leisti šią medžiagą ir toliau neribotai naudoti. Tai yra esminis klausimas. Čia reikia vadovautis atsargumo principu. E, Ponios ir ponai, paprastai leidžiama pateikti tik tais vieną klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, bet matau, kad dar ponė Jūzova norėtų pateikti klausimą, prašom. Ačiū sako pane Ajuzo. Gal jūs galite pateikti duomenų, e, e, kaip šios medžiagos naudojimas yra susijęs su šiltnamio efekto, e, šiltnamio dujų efektu? Ačiū. Yra tokių ūkių, kur E, e, glifozatas nenaudojamas jau 30 metų. Tai yra įmanoma, įmanoma, įmanoma išsiversti be jo ir tai yra irgi tam tikra alternatyva. Ačiū, matau, dar vienas kolega nori pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, bet jūs esate ir taip kalbėtojų sąraše, tai prašau šį kartą klausimą nepateikinėti. FDD vardu kolegė Evi. Ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, kad šiandien vyksta tikrai labai svarbi diskusija. Balsavimas numatytas trečiadienį. E, glifozato leidimas, net, glifo, glifozato naudojimui leidimas neturėtų būti suteiktas. Negalime atnaujinti tokio leidimo, kai e, dvi stambios mokslininkų agentūros nesutarė šiuo klausimu. Reikia rasti bendrą poziciją, be jos e, tikrai neįmanoma atnaujinti glifozato leidimą. Taip pat mes ir šioje e, salėje jau sakėme, kad glifozatas e, kenkia endokrininiai sistemai. Per artimiausius mėnesius turėtumėm gauti daugiau mokslininkų duomenų. Kol jų nėra, negalima pritarti glifozato leidimo atnaujinimui. Glifozatas turi neigiamą poveikio aplinkai, ypač vandens gyvūnams, o taip pat ir žmonių sveikatai. Ačiū, poniai Evi. Toliau pusantros minutės, poniai Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš dėkoju kolegoms už šią labai svarbią diskusiją. Aš gavau nemažai laiškų šiuo klausimu. Yra labai didelė lobistų grupė, kuri nori uždrausti glifosato naudojimą ir mes gerbėme šių žmonių nuomonę, bet aš taip pat gavau labai daug e, laiškų iš ūkininkų, iš ko atskirų konkrečių individualių ūkininkų, o ne iš organizacijų. Ir jie man aiškino laiškose, kodėl glifosatas yra nepaprastai svarbus ypač tais atvejais, kai jie nori mažinti de, savo poveikį gamtai ir užtikrinti, kad aplinka būtų apsa, apsaugota. Cheminės medžiagas reikia, reglamentu, reikia reglamentuoti. Panašu, kad mes turime da, skirtingus mokslininkų vertinimus. Uh, Ir vienas iš tų vertinimų AJAK, pavyzdžiui, vertino uh, poveikį, glifosat, kaip glifosatas uh, veikia uh, organizmo gebėjimą išvystyti vėžį. Mes norime, kad visi produktai būtų saugus, bet mes nenorime, kad e, ši medžiaga būtų uždrausta. Mes manome, kad ją reikia registruoti, bet tas, ta registracija neturėtų galioti 50 metų. Bet o, mes manome, kad reikia reaguoti į naujus mokslinio tyrimų duomenys. Ir išgirskime tuos, kurie į mus kreipiasi, kad ir, e, net jei jie turi ir skirtingas nuomonės. Karin Kadenbach, ačiū pirmininkė, gerbama komisarė. Mes kalbam, kalbame apie glifozatą, kuris šiandien yra apibrėžiamas kaip augalų apsaugos priemonė. Bet tai yra herbicidas, kuris augalus žudo. Tai nėra pikdžolių, tai yra pikdžolių naigin, naikinimo medžiaga, bet a, koks yra skirtumas tarp pikdžolės ir kultūrinių augalų? Tas skirtumas a, atsiranda tik tada, jeigu ta kultūrin, tas kultūrinis augalas galbūt yra genetiškai modifikuotas, kuris sugeba e, atsispirti tokiai medžiagai. E, dėl glifozato jis gali e, pakenkti žmogui, gali pakeisti hormonų lygį, gali su, suardyti endokrininę sistemą. Tas pavojus egzistuoja. Ir jeigu mes tiesiog neiksime, kad e, dažnai susidurėme su glifozatu, tik tada galėtumėm pritarti leidimui. E, bet nepamirškime, kad glifozatas kelia didžiulę riziką, jis labai kenkia žmonių sveikatai ir jo e, draudimą reikėtų pratesti. Ačiū, kolega Bogovič, norėtum pateikti klausimą, ar jūs priimsite klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą? Also, ich kann es nochmal auf. Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? Pone Kadenbach, ar primsite klausimą? Spoštovana kolegica, eh, sam sem sadjar vse od leta 1906. Aš auginu vaisius nuo 86 metų ir naudojau glifosatą kaip vieną iš herbicidų vaisių auginime. Labai dažnai tai dariau ir tie, kurie e, jį naudoja, labai norime sužinoti tiesą. Ypač žinodami, kad jis buvo naudingas 40 metų. Ir kai mes jį naudojame, tai nereiškia, kad mes turėtume galvoti tik apie e, įvairias apsauginės priemonės. Ir pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Na, iš tikrųjų reikia ne e, pasakyti kalbą, jeigu e, keliate vėlinę kortelę, o užduoti klausimą. Ir čia nėra į ką atsakinėti, taip, ponė. Mm, bet tačiau jūs nebuvote kalbėtojų sąraše. Dabar Kristian e, Šaldemozė. Mes kalbame apie štai ką, kad vėžio specialistai glifosatą e, klasifikuoja kaip galima karcinogeną. Ir vargu, ar glifosatas kelia. E, ir kiti sako, kad vargu, ar glifosatas kelia pavojų žmonėms. Ir apie tai mes ir kalbame, mes turime du skirtingus vertinimus. Taigi, manau, kad iš tiesų reikia susirūpinti, ar mes leisime dar 15 metų naudoti glifosatą, kai yra tokios skirtingos dvi nuomonės. Aš tikrai raginu komisiją pirmiausia prioritetą suteikti e, žmogaus sveikatai, po to tik tais pinigams. Mes turime labai e, e, išanalizuoti glifosatą ir tik po to leisti jį naudoti dar 15 metų. Mes negal, neturime alternatyvų. Turime išanalizuoti, ištirti glifosatą ir negalime ignoruoti PSO susirūpinimo. Dėkoju. Dabar prasidės spontaniškų pasisakymų procedūra ir prašyčiau, kadangi mes neturime labai daug laiko, mes negalime visų, visiems suteikti žodį. O dabar norėčiau pirmiausia suteikti žodį poniai Šoravai. Dėkoju. E, džiugu, kad mes galime diskutuoti apie šitą temą. Aš esu įsitikinęs, kad pilie, įsitikinus piliečiai turi žinoti, e, dėl, e, dėl ko mes balsuojame ir kokią įtaką žemės ūkėje naudojami chemikalai turi, turi žmogaus sveikatai. Ir uh, E, Europos komisija turi dėl to klausimą nuspręsti kaip dėl prioritetinio. Tai yra taip pat prioritetas valstybėms narėms. Todėl aš paklausiau Čekijos žemės ūkio ministerijos ir e, ūkio ministerijos, su jais buvo pasikonsultuota ir e, Taip pat mes dalyvavome sprendimų priimimo procese ir mums buvo pasakyta, kad mes turime pritarti komisijai. ir todėl pritarėme EPP pakeitimams e, kuriais siūloma, kad būtų sumažintas e, laikot, e, glifosato naudojimo laikotarpis 7 metams. 7 metais. Ačiū. Pone Garsie. Dėkoju pirmininkė. Šita diskusija vyksta labai svarbiu momentu, nes dabar dėl glifosato, apie glifosatą sklinda įvairūs gandai. Ir kai kurie kolegos sako, kad yra skirtingų nuomonių ir požiūrių. Ne. Europos valdžios institucijos atsakingos už maisto saugumą labai aiškiai pasakė, kad nėra jokios rizikos dėl aktyvių medžiagų. Vokietijos e, vertinimo valdžios institucija taip pat tą patį pasakė, taip pat tartautinė e, asociacija susijusi su e, vėžiniais susirgymais taip pat išsakė savo nuomonę. Tai iš tiesų visur yra netikrumas, tačiau šitą chemikalą naudoja mūsų ūkininkai. Argumentas visgi ne tas. Argumentas yra toks, ar mes manome, Ar mes tikime savo e, maisto saugos agentūrą? Toks klausimas. Yra daug kitų klausimų susijusių su tuo. Dėkoju. Richard Ashford, viena minutė. Pirmininkė. E, šis parlamentas turi užtikrinti, kad e, maistas būtų saugus ir būtų tinkamai valdoma aplinka. Mes turime į tai pažiūrėti rimtai. Kita vertus, taip pat turime užtikrinti, kad mūsų primti sprendimai būtų visiškai e, proporcingi rizikai, o ne pavojui. Ir mes turime e, žinoti, kokias pasiekmes turės tie sprendimai. Glifosato atveju e, produktas, kurį skatina maisto standarto agentūra, svarbus, dabar jo nėra, nėra ko pakeisti. Pramonė jis yra pigus, kitaip jiems žemės, žemdirbės tektų pereiti prie E, tradicinių mechaninių metodų. Ir e, taip pat reikės naudoti daugiau kitus e, žemės ūkėje naudojamus chemikalus. Be abejo, tai padarys didelę žalą ir visai pramoniai, kuriai ir taip nelengva. Mes turėtume vadovautis faktais ir sveikų proto, ne emocijomis. Aš raginu komisijos atnaujinti patvirtinimą. Dabar Marijana Petit gospodine predsjedniče međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila je glifosat. dėkoju pone pirmininke. Tarptautinė e, e, vėžių tyrimo agentūra paskelbė, kad glifosatas e, ko gero yra kancerogeninė medžiaga. Ir ši agentūra ištyrė įvairius žmonės, kurie dirbo su šiuo pesticidu ir buvo išsiaiškinta, kad jį. Uh, pas juos dažniau išsivysto limfoma. Mes žinome, kad kai kas mano, kad ir e, GMO norinčių parduoti yra labai daug ir jie ir stumia šį projektą dėl to, kad GMO galima auginti tik tai naudojant glifosatą. Aš manau, kad čia reikėtų taikyti atsargumo principą. Aš girdėjau iš ekspertų, uh, kad glifosato poveikį sveikatai galima būtų vertinti per vienerius metus. Be to, mes e, žinome, kad glifosato poveikis tikrai yra labai didelis. Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Europos komisija nėra pasiryžusi imtis pokyčių glifosato klausimu todėl parlamento vaidmuo čia ypač svarbus komisijos veiksmai rodo kad jos nuomone problemos su glifosatu neegzistuoja. užsimerkiama net prieš tokius skandalus kurie kilo europoje dėl vokiško alaus jau nekalbant apie mokslininkų atliktus tyrimus dėl galimos glifosato žalos žmogaus organizmui. kita vertus žinoma visiškai glifosatą uždrausti kol kas būtų per anksti. šiandien žemės ūkis ir taip išgyvena krizę grūdų kainos pasiekusios istorines žemumas. uždrausti naudoti glifosatą įstumsime ūkininkus į nepavydėtiną padėtį. todėl racionaliausia šiandien būtų pratęsti porai metų naudojimą ir griežtinti glifosato naudojimo taisykles įvertinant kad glifosatu purkšti laukus ne visada yra saugu pavyzdžiui prieš derliaus nuėmimą todėl racionalu investuoti laiką ir lėšas į analogiškos kokybės alternatyvų paiešką ir atitinkamų žemdirbių švietimą. Vielen Dank, Herr Rope. Das beendet das Catch-the-Eye-Verfahren und für die Kommission. Labai ačiū, tuo ir baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar žodis komisijai, kuriai buvo patikta labai daug klausimų. Uh, Pirmininkė, gerbiami nariai. Uh, klausimas yra tas, ar a, uh, a, Ar, ar viršė šitas įgyvendinantis teisės aktas e, numatytas e, galės? E, dabar glifosato taikymo atnaujinimo procedūra atitinka dabartinės procedūras, todėl komisija mano, kad viskas yra pagal įgyvendinamasias galės ir komisijos tarnybos toliau su valstybėms narėmis e, aptarinės patį geriausią būdą, kaip atnaujinti e, glifosato naudojimą ir ieškos pasiūlymo sprendimo, kuris labiausiai atitiks valstybių narių interesus. E, Įgyvendinamojo teisės akto e, projektas bus greičiausiai pataisytas. Dėkoju. Ir dabar dar kartą pranešėjas ponas Levija. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pabrėžti, kad vykstanti diskusija labai naudinga. Ačiū kolegoms, kurie šioje diskusijoje sudalyvavo Kiekvienas išsakė savo poziciją. Matome, kad nuomonės parlamente labai skiriasi. Tas pats atsitiko ir aplinkos komitete. Bet šiandien svarbu rasti ir galimus sprendimus. Jau e, girdėjome e, pasiūlymus dėl pakeitimų, e, kuriuos, apie kuriuos masto įvairios politinės frakcijos. Jeigu leidimas būtų e, pratestas, tai vis dėlto turėtų būti įrodyta, kad produktas nėra kancerogeniškas. Vis dėlto vienas dalykas yra aiškus. Šis produktas labai plačiai naudojamas E, žemės ūkija kaip herbicidas. Ir kaip sakė kai kurie kolegos, šį produktą galima pakeisti mechaninėmis priemonėmis. Viena vertus, techninė prasme tai yra įmanoma, bet antra vertus, tai sumažintų mūsų ūkininkų konkurencingumą. Net artimiausiamis dienomis balsuosime ir Ir aš norėčiau visų paprašyti viską gerai apmastyti. Taip pat nepamirškime ir EFSOS vaidmens bei e, tų techninių instrumentų, kuriuos turi Europos Sąjunga. Kaip kad sakė kolegė Aguilera, turime instrumentą, ir juo turime pasitikėti atlikdami savo vertinimą. Nes antraip, tai e, kokia nauda iš tos EFS agentūros, kuri yra finansuojama vis dėlto iš ES biudžeto? Labai ačiū. Envi komitetas pateikė rezoliuciją šio klausimu, balsavimas vyks rytoj. Na,